ir turime svarstyti kitą darbo atvarkės klausimą - Europos audito rūmų darbo programą. Aš norėčiau nuoširdžiai pasveikinti į komitetą atvykus audito rūmų pirmininką, poną Vitor Manuel Kaldeirą. Jis pristatys mums rūmų darbo programą. Pone Kaldeira, aš noriu Jums pasakyti, kad šis parlamento komitetas yra labiausiai susijęs su jūsų vykdoma veikla. Žinoma, kad kiti komitetai turi svarstyti jūsų parengtų ataskaitų išvadas. Tai ne mūsų darbas, tačiau e, kiti komitetai jų darbuotojai turi taip pat pasirūpinti tuo, kad lėšos būtų išleidžiamos išmintingai. Pirmadienį mes turėjome galimybę susitikti su ponu Van Rumpoj ir aptarti tarybos pasiūlymus dėl vidutinės trukmės finansinės perspektyvos. Kaip žinia, parlamento ir tarybos nuomonės skiriasi. Mes turime siekti išvengti e, fiskalinių problemų ir to atotrukio tarp mokėjimų asignavimų ir įsipareigojimų asignavimų. Taryba primiktinai reikalauja, kad ES lėšos būtų leidžiamos ir naudojamos protingai. Ir žinoma, tai yra viena iš pagrindinių audito rūmų užduočių išsiaiškinti trūkumus ir tas sritis, kuriuose galima padaryti patobulinimą. Taigi mes su nekantrumu laukiame jūsų pristatymų, ką jūs esate suplanavę 13 metams. Sveikinu jūs atvykus į mūsų komiteto posėdį. Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų malonius žodžius, gerbėmiai parlamentarai, ponios ir ponai. Dėkoju Jums, ponė Toirer, ir visam komitetui už galimybę kreiptis į Jūs šiandieną. Šiandien aš turiu e, galimybę pristatyti tarybos 13 metų metinę darbo programą ir strategiją iki 17 metų. Rengdami šiuos dokumentus, rūmų nariai e, palaikė nuolatinį dialogą su šio komiteto nariais. Mes e, buvome ne vieną kartą susitikę tiek dvišaliuose posėdžiuose, taip pat buvo surinktas konkretus šiam tikslui posėdis ir Strasbūrė. Ir aš esu dėkingas už jūsų indėlį rengiant šios dokumentus. Mūsų institucijos drauge vaidina labai svarbu ir papildantį vaidmenį siekiant užtikrinti veiksmingą demokratinį atskaitingumą. Ir svarbiausia yra tai, kad viešosios lėšos, jų panaudojimas pasiektų ES tikslų. E, Rūmų tikslas per ateinančius penkis metus yra glaudus bendradarbiavimas su jūsų parlamentu. Žinoma, mes ketiname skirti prioritetą jūsų komitetui, kaip jūs, ponė pirmininkė, ir sakėte, tai yra mūsų privilegijuotasis partneris Europos parlamente, bet taip pat mes esame pasirengę bendradarbiauti ir su kitais parlamento komitetais, svarstant mūsų audito ataskaitas Žinoma, mūsų tikslas yra pagerinti ES atskaitingumą. Šis tikslas yra mūsų institucinios misijos šerdis ir mes manome, kad svarbiausias mūsų tikslas yra atnešti pridedamosios vertės mūsų piliečiams. ES susiduria su viešojo atskaitingumo ir audito iššūkiais, kurie nulat kyla. Aš norėčiau pabrėžti tris pagrindinius uh, faktorius susijusius su augančiais iššūkiais. Pirmiausia, ES institucijos raginamos remti koordinuotus veiksmus tarp valstybių narių. Taigi buvo parengtos lygiagrečios atskaitingumo struktūros. Europos stabilumo mechanizmas čia galėtų būti paminėtas. Antra, yra paskirtos naujos užduotis ES institucijoms pagal sutartis ir tai taip pat turi reikšmingo poveikio. Pavyzdžiui, Europos centrinio banko vaidmuo, kalbant apie bendros priežiūros mechanizmą, iškėlė dar kartą atskaitingumo, centrinio banko atskaitingumo ir finansinės priežiūros institucijų atskaitingumo klausimą parlamentams tiek Europos, tiek nacionalinių lygių. ES vis plačiau taiko politikos priemonės, kurių tikslas yra e, plėtoti tvarius, tvarius finansus, užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą, o tą patikrinti ir audituoti nėra paprasta. Pavyzdžiui, ES reguliavimo priemonės e, perkelia įgyvendinimo sąnaudas nacionalinėms institucijoms ir įmonėms ir reikalauja, kad būtų atliktas iš pat pradžių poveikio vertinimas. Panašiai finansinės priemonės, kurios pasinaudoja viešosiomis lėšomis, atsveria privatų finansavimą. O tam yra tam įgyventi reikalingi atitinkami atskaitos mechanizmai. Galiausiai pasiūlymų paketas susijęs su kita daugiametė finansų programa, kurią jūs, ponė pirmininkė, paminėjote, turės įtakos finansiniam valdymui daugelįje politikos sričių. Ir tiek daug pokyčių gali pakeisti tari, rūmų taikomą audito metodą. Mm. Taigi per ateinančius penkerius metus rūmų prioritetas bus parengti tokius produktus, kurie padėtų užtikrinti atskaitingumą už viešųjų lėšų panaudojimą. Mums būtina nustatyti, e, kur kyla didžiausia rizika atskaitingumui ir finansiniam valdymui. Todėl 2013 metais taryba parengs dvi plačias peržiūras. Vieną dėl ES viešosios atskaitomybės ir audito trūkumų, o kitą dėl ES finansų valdymo rizikos faktorių. E, plačios peržiūros yra rūmų rengiama nuomonė ir tokių peržiūrų tikslas yra pateikti informaciją apie viešųjų finansų klausimus, į kuriuos būtina atsižvelgti rengiant naujus pasiūlymus. Tačiau taryba taip pat renks ir nuomonės dėl konkrečių teisės aktų pasiūlymų, kai jie bus pateikti. Taip pat tokias nuomonės galima renkti paprašius kitų institucijų arba rūmai gali renkti tokias nuomonės savo iniciatyvą. Rūmai atkreips ypatingą dėmesį naujiems teisėkuros pasiūlymams pagal naujo finansinio reglamento 208 straipsnį. 2012 metais taryba pateikė savo nuomonę dėl daugelio pasiūlymų susijusius su daugiametė finansų programa. 2013 metais rūmai ir toliau stebės, kas gyvyksta teisėkuros procese kai dėl rūmų metinės ataskaitos dėl ES biudžeto įgyvendinimo mums reikės atsižvelgti į pokyčius, tikslų, tikslų kontrolės sistemų pokyčius įvestus po 2013 metų. Dėl 12 metų finansinių metų taryba išsaugos dabar taikomą struktūrą ir metinės ataskaitos pristatymą ir užtikrins palyginamumą su ankstesniais metais. Tačiau prasidėjus naujam finansų laikotarpiui rūmų audito metodas turės būti atnaujintas atsižvelgiant į bet kokią naują informaciją ir patikinimus gautus iš komisijos arba nacionalinių institucijų dėl vidaus kontrolės pagrindų. Rūmai teis, rengiasi galimiems pasikeitimams, o tai gali reikšti, kad mes turėsime pakeisti mūsų rengiamų konkrečių vertinimų struktūrą. Kalbant apie komisijos metinė ataskaita dėl veiklos, tai yra dar vienas sritis, kur mes tikimės pasikeitimų. E, pagal 318 sutarties straipsnį rūmai gruodžio mėnesį sureagavo į komisiją ir mm, mums reikia šiuo metu parengti patikimą veiklos valdymą ir ataskaitų teikimo sistemą. Komisija gali laisvai konsultuotis su rūmais, bet kuriuo metu rengiant įvertinimo ataskaitą ir rūmai svarstys, kaip informacija pateikiama įvertinimo ataskaitoje galėtų būti įtraukta į metinį audito darbą. Kalbant apie specialiasias ataskaitas, rūmai ir toliau skirs didelį dėmesį toms rytims, kuriuose kyla didžiausia rizika, taip pat toms rytims, kuriuose visuomenės susidomėjimas yra didžiausias. Kalbant apie su veikla susijusius klausimus, ypatingai augimą, darbo vietų kūrimą, pridėtinę vertę, viešuosius finansus, aplinką ir klimato kaitą. Šie prioritetai jau yra atspindėti didžia dalimi šių metų metinėje darbo programoje. Ir daugybė ataskaitų bus skirta tvariam augimui. Gruodžio mėnesį buvo paskelbtos dvi ataskaitos, jos apima investicijas į energetikos efektyvų panaudojimą ir E, nuotekų valymą. Kalbant apie na, gamtinių išteklių išsaugojimą ir valdymą, rūmai planuoja 13 metais parengti ataskaitą dėl pridėtinės vertės žemės ūkio ir miškininkystės srityje. 13 metais išorės veiksmai taip pat bus audituojami, atliekant auditus Egipte, Palestinos savivaldoje, Kongo demokratinėje Respublikoje ir teikiant pagalbą Centrinės Azijos šalims. Reaguojant į finansinę krizę, teismas renks auditus dėl bankų sistemos priežiūros ir mokėjimų balansų valdymo. Specialiosiuose rūmų ataskaitose yra kalbama, yra patikiamos rekomendacijos, kurių tikslas yra pagerinti veiklą. Taip pat prisidėti prie atskaitingumo proceso. 13 metais rūmai paskelbs antrą ataskaitą dėl ankstesnių ataskaitų įgyventinimo ir ten bus kalbama apie tai, kokių rezultatų buvo pasiekta. E, rūmai nori labiau prisidėti prie ES atskaitingumo. Kad pasiektų šį tikslą, rūmai turi būti profesionali ir gerai veikianti organizacija. Tai yra būtina siekiant užtikrinti pasitikėjimą mumis. Kad pasiektume e, šio tikslo besikeičiančioje ES aplinkoje, reiškia, kad mes turime plėtoti savo instituciją kur kas labiau ir greičiau. Per, per ateinančius penkerius metus rūmai skirs dėmesio plėtoti savo instituciją kaip profesionalę, kompetitingą audito instituciją. Taip pat mes pasinaudosime visomis turimomis žiniomis, įgūdžiais Ir turiu pasakyti, kad ne viena iniciatyva jau yra vykdoma. E, šiuo metu yra vykdoma koleginė priežiūra dėl to, kaip teismas vykdo veiklos auditus. Rūmai taip pat yra įsteigę darbo grupę, kad e, patobulintų taikymus metodus ir procesus, kad galėtų geriau reaguoti į suinteresuotų šalių poreikius ir kad galėtų laiku paskelbti aukštos kokybės ataskaitas ir nuomonės laiku. Be to, su išorės konsultantų pagalba mes plėtojame savo komunikacijos ir išorės santykių strategiją. Taip pat atnaujiname savo pagrindinius veiklos indikatorius. Jie bus atspindėti metinėse veiklos ataskaitose nuo 13 metų. Pone pirmininkė, gerbėmiai komiteto nariai, per ateinančius penkerius metus Europos audito rūmai yra pasirengę glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir jūsų komitetu, kad būtų pagerintas atskaitingumas ir kad piliečiai būtų patikinti, kad finansų, finansiniai interesai yra apsaugoti ir kad jų pinigai yra naudojami ir leidžiami protingai ir laikantis nustatytų taisyklių. Ačiū Jums uždėmesi. Dėkoju Jums, pirmininkė, už tai, kad pristatėte audito rūmų darbo programą. Thank you. Dėkoju už pateiktus dokumentus raštu ir už įžanginę kalbą. Man susidaro toks įspūdis. Audito rūmai atsižvelgia į biudžeto kontrolės komiteto pasiūlymus, įtraukė juos į savo darbą arba bent jau aptarė juos rūmose ir tai atsispindi jūsų darbo rezultatuose. Aš dėkingas jums už tai, kad jūs neignoruojate mūsų pastabų. Dėl jūsų darbo programos vyks intensyvios politinės diskusijos. Noriu Jums pranešti, kad praeitą savaitę Vašingtone aš susitikau su Pasaulio banko viceprezidentų Pasaulio bankas nurodo, kad esama problemų, audito problemų susijusių su audito rūmų veikimu pagal ES teisės aktus. Mums ši tema labai įdomi, nes mes esame trečias pagal dydį kreditorius pasaulio banke. Norime, kad Europos piliečiams viskas būtų aišku, skaidru, kad viskas būtų aišku mūsų sąskaitose. Todėl mes šitos įvykius stebime ir stebėsime. Malonu, kad savo pranešime, ponas Kaldeira, jūs paminėjote ES Mhm. vystimosi pagalbą ir kad stebėsite tas rytį ir ateityje. Aš dabar nenoriu gaišinti jūsų ir mūsų laiko ir suteiksiu žodį komiteto nariams, ponas Odie pirmiausia. Ačiū, aš kalbėsiu EPP frakcijos vardu ir sveikinu Jūs, pirmininkė Kaldeira, šiame posėdėje. Noriu padėkoti Jums už darbą. Jūs esate labai svarbios institucijos vadovas. Dabar norėčiau pateikti kelis komentarus apie šį dokumentą. Pirmininkas. Teisingai paminėjo, kad mus šiek tiek šokiravo valstybių vadovų diskusijos apie e, mokėjimo asignavimus ir įsipareigojimo asignavimus. Ir kad tarptų įsipareigojimų yra spraga, maždaug 9 milijardų spraga. Aišku, finansų ministrus yra užgriuvusios įvairios bėdos, bet mus šokiruoja, kai finansų ministrai pareiškia, kad tų 9 milijardų nebus, kai lėšų gavėjai lauks mokėjimų. Bet tai paveikia įvairius projektus - Europos fondus, Erasmus programą Juk teikiamos įvairios paraiškos ir jeigu ES nesugeba pervesti lėšų pagal tas paraiškas, nes valstybės narės to nepageidauja, tai mums parlamentarams tai kelia susirūpinimą. Kokia jūsų nuomonė? Ar audito rūmai galėtų pritaikyti tam tikrą perspėjimo sistemą, iš ankstinio perspėjimo sistemą, jeigu mato, Jeigu mato, kad nesilaikoma starties, jeigu mato, kad yra biudžeto disbalansas, ar negalėtų audito rūmai perspėti parlamentarus ir ministrus, kad štai atsibuskite, trūksta dešimties milijardų, trūksta lėšų. Gal taip mes išvengtume to siaubingo spektaklio, kuris vyksta kiekvienais metais pabaigoje metų. Gali būti, kad situacija dar pablogės, nes kitas įkį galbūt valstybių vadovai pareikš, kad ta spraga tarp mokėjimų ir įsipareigojimų kokie 50 milijardų Galbūt jūs galėtų, galėtumėt būti tarsi sargas, tarsi e, saugumo sistema, kuri suveiktų iš anksto ir mus perspėtų. Ir antras klausimas, kokie jūsų santykiai su nacionaliniais audito rūmais? Ar tie santykiai yra geri? Aš suprantu, kad santykiai su valstybėmis narėmis yra sudėtingi, bet bendradarbiavimas esminiais klausimais, ar jis vyksta sklandžiai. Aš kalbu bendradarbiavimą platesnį negu metodologinis bendradarbiavimas. Šiandien mes kalbėjome apie išorės veiksmų tarnybą ir kalbėjome, kad reikia išorinę nepriklausomo audito. Ir kad tai padėtų sutaupyti lėšų, kad reikėtų įtraukti tą tarnybą į, į kažkurią biudžeto eilutę, Mes kalbėjome, kad reikėtų siekti sintezės, kad galėtų išorės veiksmų tarnybos atstovybės ir valstybių atstovybės naudotis mm, įrangą bendrai. Toliau, e, mokslinių tyrimų programa mes nustatėme 15 ar 16 temų, kur yra labai ryškus dubliavimasis. Ar jūs manytumėt, kad Europos audito rūmai kartu su nacionaliniais rūmais galėtų atlikti auditus kartu kartais. Ir taip gal pavyktų sutaupyti lėšų. Pasiaiškinti, kokiuose sritise galima rasti tų sutaupytų lėšų. Prieš porą savaičių Prancūzijos prezidentas pareiškė, taupyti reikia, bet tai neturėtų kenkti ekonomikai. Galbūt auditorumai galėtų imtis tos rolės ir mums padėti, o galbūt mums reikia išorinio auditoriaus. Ir dar noriu apie jūsų darbo programos ketvirtą puslapį. Jūs kalbate apie rūmų kompetenciją jo žinias, bet aš norėčiau, kad ten būtų paminėta savoka nepriklausomumas, e, kad auditoriai yra nepriklausomi. Tai turi būti nurodyta strateginėme dokumente. Ir paskutinis komentaras. Ir paskutinis klausimas apie kolegų atliekama peržiūra, tai yra, ką jūs audituojate ir galbūt kažkas jūs audituoja. Pone Gressler. Pirmininkė, noriu padėkoti už šį pristatymą, kurį išgirdome. Šiemet mes gausime nemažai ataskaitų, pavyzdžiui, viena bus apie Lakilą Abrucų regione. Buvo paprašyta atlikti to regiono auditą, nes jam yra skiriamos didelės sumos pinigų, taigi tikrai lauksime jūsų ataskaitos. Taip pat norėjau jūsų paklausti apie užsienio politikos priemonę Europos išorės veiksmų tarnybos kontekste. Mums susidaro įspūdis, kad tai yra lik žaisliniai pinigai. Šią e, užsienio politikos priemonę administruoja komisija, tačiau pačius pinigus išleidžia Europos išorės veiksmų tarnyba. Gal jūs galėtumėte pasigilinti, kokia yra situacija? Ačiū. Ar komiteto nariai turėtų dar pastabų, atrodo, kad ne. Taigi kreipiuosi į auditorumų pirmininką. Aš pats turiu porą klausimų. Pone Gresler iškėlė Europos išorės veiksmų tarnybos klausimą. Apie šią tarnybą mes kalbėjome ir su komisijos nariu Pibalks. Kalbėjome apie vystomosios pagalbos ir bendradarbiavimo finansavimą ir apie Europą kaip pasaulinę partnerę. Mums susidarė įspūdis, kad 2013 m. darbo programoje visiems šiems dalykams teks svarbus vaidmuo. Bet buvo išsakyta kritikos, kad tam tikra, kad gali atsitikti taip, jog uh, kai kuriems e, krizės ištiktiems regionams skiriamos lėšos galiausiai gali atsidurti teroristų rankose arba organizacijose, kurios dirba su teroristais. Buvo pateiktas konkretus Pakistano pavyzdys. Buvo teigiama, kad gali atsitikti taip, jog pinigai pateks ne į tas rankas. Ir dar vienas klausimas susijęs su komiteto dalyvavimu. Tai yra pagalba Sirijos žmonėms. Atrodo, kad lėšos atsiduria Sirijos vyriausybės rankose. Taigi kyla klausimas, ar tikrai pinigai pasiekia Sirijos žmonės, kurie kenčia dėl Sirijoje siaučiančio pilietinio karo. Taigi galbūt jūs svarstote galimybę pasigilinti į šios klausimus. Kitas dalykas. susijęs su taryba. Metinėje ataskaitoje yra vertinamos išlaidos susijusios su Europos vadovų taryba ir su taryba. Tos išlaidos yra suplakamos į vieną. Kaip žinote, mes priimame sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir pateikėme rekomendaciją. Ar yra kokiu nors priežasčių, dėl kurių neatskiriamos e, tų dviejų institucijų išlaidos, tai yra Europos vadovų tarybos ir ES ministrų tarybos. Norėčiau paklausti, kodėl šios dvi institucijos ataskaitoje yra suplakamos į vieną. Ar yra kokiu nors priežasčių, dėl kurių tų institucijų atskirimas būtų neįmanomas. Žinau, kad klausimas labai konkretus, Jeigu jūs šiandien negalėsite jį atsakyti, labai norėčiau gauti atsakymą vėliau. Matau, kad ponas Odi dar norėtų papildyti tai, ką sakė. Pirmininkė, norėjau pakalbėti apie šio dokumento penktą puslapį. Ten sakoma, kad auditorumai parengs dvi bendro pobūdžio ataskaitas. Viena bus susijusi su ES finansų valdymu kita su audito ir atskaitomybės trūkumais ES. Žinoma, audito rūmai yra nepriklausoma institucija ir pati sprendžia dėl ataskaitų pavadinimų, bet jeigu jau pačiame ataskaitos pavadinime pasakyta, kad bus kalbama apie audito trūkumus, tai iš anksto lik ir daroma prielaida, kad tų trūkumų yra ir nemanau, kad tai yra geras dalykas prieš rinkimus. Tiesiog norėjau tai pakomentuoti. Dann darf ich Sie, sehr geehrter Präsident, äh, um eine Antwort. Ačiū. Pirmininkė, paprašysiu jūsų atsakyti Gal galėtumėte pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta, ponas Kaldeira. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Pasistengsiu atsakyti į klausimus, kaip galėdamas geriau, nors į kai kuriuos iš tų klausimų neturiu tiesaus atsakymo, bet esu pasirengęs pateikti atsakymus vėliau. Dėkuoju ponui Odi už malonius žodžius. Pradėsiu nuo pirmos jūsų pastabos susijusios su Pasaulio banku. Noriu būti tikras, noriu jums pasakyti, kad kitą savaitę pas mus lankysis Pasaulio banko delegacija, tai bus vasario 27 dieną ir būtent tas sustikimas ir bus skirtas aptarti tai sudėtingai situacijai, kurioje esame susidūrę. ES yra antra pagal dydį donorė Pasaulio bankė ir mums tenka atlikti auditą. remiantis informaciją, kurią turi Pasaulio bankas. Taigi mes auditorumai visada stengiasi kaip galima geriau atlikti savo darbą, remdamėsi turimą informaciją. Mes stengiamės dirbti kaip galima geriau. Gilinamės į tuos regionus, kuriems skiriamos lėšos ir tikrai stengiamės tinkamai spręsti šios klausimus. Pirmininkė, jūs paminėjote Europos išorės veiksmų tarnybą, ją minėjo ir ponia Gressler. Ir šiek tiek iš kito požiūrio taško užsiminė ir ponas Odi. Pamėginsiu dabar išsamei atsakyti ir apžvelgti visus elementus. Mes bendradarbiaujame su nacionalinėmis audito institucijomis, siekdami nagrinėti tai, kas ponui Odi pasirodė gana keista, turiu galvoje mūsų ataskaitos pavadinimą. Taigi mes nustatome sritis, kur galime bendradarbiauti. Ir vienas iš elementų, dėl kurių audito įstaigos turi aiškiai pasisakyti ir aiškiai pasakyti, kad yra tam tikrų audito ir priežiūros trūkumų, tai yra rizika mažinanti priežiūrą. Kai kurios kompetencijos šioje srityje yra perduotos ES, bet ir vėl grįžta į nacionalinį lygį. Ir jeigu pagalvotume apie Europos semestrą, apie šešių direktyvų paketą, tai yra jau suderinta teisinė bazė, tampa akivaizdu, kad reikia aiškiai įvardyti, kas atsakingas už ką ir kokiu lygiu. Čia aš kalbu ne tik apie auditorius, kalbu ir apie nacionalinius parlamentus, Europos parlamentą, Europos audito rūmus, nacionalinės audito įstaigas. Taigi, šią prasme mes esame pasiruošę ir toliau dirbti. Ir kelius, keliu visus šios klausimus ir nacionalinio audito įstaigų vadovams. Mes svarstome, ar turėdami tuos ribotus išteklius mes galėtume išplėsti savo darbų apimtį, bet reikia prisiminti, kad audito, nacionalinio audito įstaigų prioritetai ne visada sutampa su Europos audito rūmų prioritetais, bet mes stengiamės bendradarbiauti, ieškome būdų, kaip sutaupyti lėšų dirbant Europos lygių ir nacionalinių lygių. Dabar perinu prie Europos išorės veiksmų tarnybos. Mes rengiame šio subjekto auditą, tai yra kvazi institucija. Jos auditas bus pradėtas artimiausių metų ir bus gilinamas į tuos aspektus, kuriuos minėjo įvairūs kolegai ir pirmininkas ir ponas Odį. Manau, kad audito rezultatai bus paskelbti ne 2013, bet 2014 metų pradžioje. Ir ten mes pateiksime bendrą Europos išorės veiksmų tarnybos administravimo apžvalgą ir pateiksime savo išvadas apie tai, kaip ši nauja kvazi institucija vykdo savo įsipareigojimus. Taip pat kalbėsime ir apie pastatų politiką ir apie pačius institucijos veiksmus. Taip pat buvo pasakyta, kad Labai svarbu, jog ES teikiama parama trečiosiams šalims, nevyriausybinėms organizacijoms, kad ta parama neatsidurtų netinkamose rankose. Mes jau esame atlikę keletą auditų, taip pat artimiausių metų paskelbsime e, audito dėl Egipto išvadas, taip pat Palestinos e, valdos at, pasižymėjau jūsų pastabas apie Siriją. Be to 2013 metais numatome atlikti Centrinės Azijos auditą. Ten taip pat tikime ES parama ir tikimės bent iš dalies atsižvelgti tai, kas jums kelia susirūpinimą. Taigi kalbame apie svarbę užsienio politikos, vystomosios politikos sritį. Čia veikia Europos išorės veiksmų tarnyba. Ji čia turi įsipareigojimų ir būtent visa tai yra mūsų dėmesio centre. Pasižymėjau tai, ką jūs sakėte, kas jums kelia susirūpinimą ir pasistengsime atsižvelgti į šiuos aspektus ateityje. Žinoma, negaliu pažadėti, kad ataskaitą pateiksime 2013 metais, bet tikrai atsižvelgsime į jūsų pasiūlymus, planuodami savo darbus ateityje. Kitas klausimas apie tarybą. Kodėl mes neatskiriame dviejų subjektų, tai yra ES ministrų tarybos ir ES vadovų tarybos? Mes atliekame biudžeto auditą ir visų pirma reikėtų pasižiūrėti, kas biudžete priskiriama vienai ar kitai institucijai. Ir tada tai audituoti, bet žinoma, galbūt vėliau galėsime tiksliau dvišalių pagrindų išsiaiškinti, kas kelia susirūpinimą šiam komitetui. Bet tai yra institucija, į kurios veiklą mes gilinamės kasmet atlikdami savo metinį auditą. Žinoma, yra tam tikrų temų, kurios yra horizontalios, kurios aktualios visoms institucijoms ir jos taip ir yra nagrinėjamos. Ta kita problema, kuri buvo iškelta, lik ir išdo problema. Šiuo laikotarpiu ir vėlesniais laikotarpiais ar audito rūmai galėtų prisijimti kitokį vaidmenį, įspėjamąjį vaidmenį. Galiu pasakyti, kad e, audito rūmai jau atlieka tą vaidmenį, jau dar pakanka pažiūrėti į mūsų 2011 metų ataskaitą, kuri buvo aptarta vakar. Ir dar 2011 metais mes e, kalbėjome apie problemas, mes sakėme, kad būtų buvę galima sumokėti tos 5 milijardus, jeigu tik būtų buvęs skirtas finansavimas. Ir čia mm, kyla dvi problemos. Šis laikotarpis yra netipiškas, kadangi valstybės narės dėl nuosmukio yra atsidūrusios sudėtingoje padėtyje ir vėluoja nacionalinė finansavimo dalis. Taip pat laikotarpio pabaigoje jaučiamas didelis spaudimas dėl mokėjimų. Nes priešingų atveju asignavimai gali būti panaikinti. Taip pat valstybės narės, renkdamos planus, numato, kurie mokėjimai gali būti perkelti į kitus metus, tačiau tas planavimas ne visada atliekamas tinkamai, ne visada per metus tinkamai išdėstomi, išdėstomos lėšos. Taigi valstybės narės turi geriau planuoti. Žinoma, daug mokėjimų yra atliekama ketvirtą ketvirtį ir net jeigu auditorumai ir stebi situaciją kasdien, vis tiek problemų nepavyksta išvengti. Taigi auditorumai teikia įspėjimus, tai daro jau daugelį metų. Ir mes dažnai akcentuojame, kad egzistuoja mokėjimo poreikių planavimo problema. Tas planavimas turi būti kruopštesnis ir reikėtų pasistengti, kad mokėjimai būtų išdėstomi per visus metus ir nebūtų sutelkti metų pabaigoje. Taip valstybės narės jaučia finansinį spaudimą ir turi įvykdyti tos mokėjimų asignavimus. Taigi, jeigu atsiranda skirtumas tarp įsipareigojimų signavimų ir mokėjimo signavimų, reikia atsižvelgti į tai, galvojant apie visą laikotarpį. Be to reikėtų neužmiršti, kad 2007-2013 metų laikotarpis, laikotarpio pradžia vėlavo. Uh, maždaug dviejus metus nebuvo jokių mokėjimų, buvo tvirtinamos nacionalinės sistemos, nacionalinės institucijos, tada prasidėjo krizė, buvo sunku pradėti programas. Dabar prieartėjome prie laikotarpio pabaigos ir susidurėme su mokėjimų problemomis. Taigi, auditorumai gali pateikti svarbų įspėjimą. Is, Tiesiog reikia kasmet pasižiūrėti ir prisiminti, kokie įsipareigojimo asignavimai turi būti įvykdyti ir kokie mokėjimai turi būti atlikti. Taigi su tokiais iššūkiais susidūrė 2007-2013 metų programa. Yra prisimti įsipareigojimai. 2011 metais tos sumos pasiekė tokį lygį, kad prilygo ES, nacional... ES bendram biudžetui. Ir žinoma, jeigu nebus įvykdyti tie įsipareigomai, kils pinigų srautų problemų. Taigi tas problemas reikia spręsti laiku. Taigi ar mes galime atlikti, atlikti iš ankstinio įspėjimo funkciją? Mes jau ją atliekame, mes tai darome nuosekliai ir manau, kad Europos komisija taip pat turi prisijimti savo įsipareigojimus, turi pasirūpinti tinkamomis biudžeto prognozėmis ir asignavimų prognozėmis. Toliau auditorumų nepriklausomybė. Galbūt šis principas nėra labai aiškiai žodžiai įsivardytas darbo programoje, tačiau mes jį minime savo strategijoje. Tai yra neatsiejama mūsų darbo dalis. Negalime įsivaizduoti, kad auditorumai veiktų uh, kaip nors kitaip, ne kaip nepriklausoma institucija. Ir manau, kad šio principo įgyvendinimą rodo ir mūsų kasdienis darbas. Bet žinoma, mes ir toliau neišleisime šio principo iš akių. Toliau kolegų peržiūra. Kolegų peržiūra vyksta. esame sudarę grupę, kurioje dirba Prancūzijos auditorumų, Švedijos ir Vokietijos auditorumų atstovai. Ta darbo grupė veikia nuo lapkričio mėnesio, nagrinėja visus reikiamus dokumentus ir tikimės, kad savo darbą baigs rugsėjį arba spalį. Taigi galutinė ataskaita bus pateikta šiemet. Ir žinoma, šis komitetas iš karto bus informuotas apie kolegų peržiūros rezultatus. Labai džiaugiamės tuo, kad tos trys labai gerbiamos valstybių narių audito įstaigos sutiko atlikti kolegų peržiūrą auditorumuose. Bet reikėtų pažymėti, kad rasti tokių kolegų tikrai nebuvo lengva. Kolegų peržiūros dabar yra populiarus dalykas ir turiu pasakyti, kad šie kolegos dirba nemokamai, yra tik padengiamos jų kelionių išlaidos, o visas kitas išlaidas padengia nacionalinės institucijos, kurios sutiko dalyvauti kolegų peržiūroje. Ir mes tikrai džiaugiamės, kad tos trys įstaigos sutiko tai daryti. Toliau klausimas, kodėl mes pasirinkome tokią peržiūros temą. Kodėl mes pasirinkome tokią temą, kodėl gilinamės į audito trūkumus. Mes stengiamės nustatyti, ar egzistuoja trūkumai Europos Sąjungos požiūrių, ar yra pakankami pakankamos priemonės priimtos ES lygių, pavyzdžiui, rizika mažinanti priežiūrą, kurią taiko Europos centrinis bankas. Taip pat patikos fondų auditas, finansinė atskaitomybė, stabilumo mechanizmas ir visos kitos priemonės, kurios pradėjo veikti patvirtinus naują finansinį reglamentą. Buvo dėl to išsakyta abejonių ir mes teikėme savo išvadės dėl šių aspektų. Mes manome, kad turime pateikti bendrą apžvalgą, bendrą situacijos apžvalgą ir įvardyti nustatytas problemas. Kai kartai sakoma, kad Europos parlamentas čia yra paliekamas nuo šalyje, Taip pat ir nacionaliniai parlamentai mums kartais sako, kad mes netgi negalime nusistatyti savo biudžeto, nes viską tvirtina komisija. Galbūt iš dalies tai yra tiesa. Taigi mes kalbame apie trūkumus. Kartais šis komitetas mūsų klausia, kodėl mes neaudituojame Europos stabilumo mechanizmo. Mūsų klausia, kas atlieka tos priemonės auditą. Taigi čia yra tam tikrų trūkumų, audito trūkumų ir būtent dėl to mes ir įrašėme žodį trūkumai savo ataskaitos pavadinimą ir tikimės, kad mm, atlikę apžvalgą galėsime jums pateikti kaip galima iškesnį vaizdą ir rasti problemų sprendimo būdų. Taip pat turiu pasakyti, kad ES vyksta tam tikri dalykai, kurie peržengia sutarčių ribas. Yra tvirtinamos tam tikros finansinės priemonės, kurios nėra pagristos sutartimi. O žinoma, Europos audito rūmai yra institucija įtvirtinta sutartyje. Reikia to neužmiršti, kalbant apie auditorumų vaidmenį. Taigi manau, kad atsakiau jūsų klausimą apie Europos išorės veiksmų tarnybą. Jos veikla tikrai bus audituojama ir taip pat tikiuosi, kad ir ataskaita apie Lakilos regioną bus um, parengta artimiausių metų, o ją rengia kolega, kuris yra buvęs šio komiteto narys. E, Dėkoju Jums, ponė Kaldeira, už tokius išsamius atsakymus į klausimus. Ponas Odį paprašė žodžio dar kartą, prašom. Atsiprašau, bet dėl ankstyvo įspėjimo sistemos. E, čia kalbama apie 2011 metus. Pasiūlymas pasiekė parlamentą 12 metų spalio mėnesį ir mes jį svarstysime vasario mėnesį šiais metais. Ir toks ankstyvas perspėjimas turėtų būti taikomas visuomet. Labai Jums ačiū. Taigi daugiau pasisakyti norinčių kolegų nėra šio klausimo. Taigi man belieka Jums, ponė Kaldeira, padėkoti už darbo programos pristatymą. Mes labai džiaugiamės, kai auditorumų nariai atvyksta pas mus, atsako į mūsų klausimus. Jūs esate labai svarbus mūsų darbe ir jūsų darbas yra svarbus mūsų komitetui ir jūsų pastebėjimai yra labai svarbus mums kaip parlamentui, siekiant užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų leidžiami veiksmingai ir efektyviai. kaip žinia, nėra daug galimybių peržiūrėti administracijos darbą. Ir per pastaruosias savaitės mes gavome nemažai laiškų iš piliečių. Juose jie baiminasi dėl to, kas vyksta viešųjų finansų ir viešųjų išlaidų srityse. Todėl Mes turime užtikrinti, kad mūsų institucijos atliktų savo darbą ir kad ES lėšos būtų leidžiamos efektyviai. Aš noriu Jums palinkėti kuo didžiausios sėkmės vykdant darbo programą šiais metais. Ir aš esu įstikinęs, kad Jums pavyks pasiekti savo tikslų. Ir tikiuosi, kad ir kitos institucijos taip pat prisidės prie tinkamo ES lėšų panaudojimo. Jūs kalbėjote taip pat e, apie bendradarbiavimą su nacionalinėmis audito įstaigomis. Ir tai, kad bus vykdoma daugiau auditų orientuotų į veiklą, į veiklos rezultatus Jeigu mes pasirinksime tokią kryptį, tai kils klausimas, kaip būtų galima tą susijęti su Europos semestru, biudžeto kontrolę apskritai. Ir galbūt su valstybėmis narėmis mes galėtume parengti bendrą metodą, bendras priemonės, kurios būtų taikomos visoje Europos Sąjungoje darbas šią linkme yra tik pradėtas. Ir dabar galbūt galiu Jums pasakyti, kad vyks tarp parlamentinis susitikimas. Bus sustinkama su nacionalinių parlamentų komitetais atsakingais už audito klausimus Mes rengiame šį susitikimą ir mes džiaugtumėmės, jeigu audito rūmų atstovai taip pat sudalyvautų šiame susitikime, aktyviai jame sudalyvautų. Taigi dėkoju Jums už darbo programos pristatymą, dėkoju Jums ir tikiuosi, kad mes bendradarbiausime ir toliau. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Gerbėmėjai kolegos, Prieartėjame prie šios dienos posėdžio pabaigos. Ar kas nors iš kolegų turite kitų klausimų? Aš asmeniškai neturiu. Taigi dėkoju Jums visiems, dėkoju sekretoriatui, taip pat audito rūmams ir visoms kitoms institucijoms bei vertėjams už pagalbą teiktą mūsų posėdžio metu. Taip mes baigiame biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Kitas posėdis vyks vasario 21 dieną 9 val. Taigi, iki sustikimo kitą kartą.